Ladies and gentlemen. Ponės ir ponai, laba diena. Sveiki susirinkę į baigiamąją Ukrainos savaitės sesiją. Labai matek didelė garbė, kad su panu Grojus mano pirmininkauti šiai sesijai. Jis kalbės sesijos pabaigoje. O man tenka garbė kalbėti pradžioje. Pirmiausia, apgailės tau dėl to, kad vakar negalėjau prisimti prie darbų, dėja dėl šeimos reikalų, dėl gedulo, turėjau būti Airijoje ir šiandieną grįžtu į sesiją. Tačiau žinau, kad vakar vyko labai įdomios diskusijos, buvo pasidalinta informacija, pasimokėme vieni iš kitų. Žinoma, lauksiu vėliau daugiau informacijos apie tai, kas vyko vakar. Kur einame toliau? Vyko mokymosi, svarstymų, klausimosi procesas. Kartu mokėmės, vieni klausime ir dabar eisime prie rekomendacijų etapų. Ir kad jos tikrai būtų vertingos, Reikia kelių dalykų. Pirmiausia, reikia, kad mūsų kolegos ir draugai Ukrainoje pasiremtų savo išmintimis, savo žiniomis ir įsimtų atsakomybę už procesus, nes mums pavyks tik tuomet, jeigu procesas vyks iš vidaus, jeigu nebus primetami iš išorės, todėl labai svarbu, kad būtų toliau išlaikyta ši dvasia, kurią mes matėme čia, šioje sesijoje ir kad ji taip pat aktyviai veiktų ir Kijeve. Antras svarbus dalykas yra tai, kad ES institucijos, kurios įsitikino tokių procesų nauda, iš naujo pakrautų savo akumuliatorius ir galėtų rasti naujų būdų, kaip jums padėti valdant šį transformacijos laikotarpį. Būtent todėl labai įdomu bus šiandien išklausyti dviejų pasisakymų iš Europos Sąjungos išorės tiksmų tarnybos ir taip pat bus įdomu išklausyti pono Plenkovičiaus pasisakymo Europos parlamento vardu. Kitas šių procedūrų ramstis yra ne tik politiniai aspektai, tačiau ir administraciniai klausimai, administraciniai aspektai, kurie taip pat įtraukti į rekomendacijas. Būtent dėl to labai džiamės pono, tai kad ponas Šležinski yra čia su mumis ir kad vėliau pasijungs ponas Vela, Europos parlamento geras sekretorius. Abu šie parlamentų atstovai kartu pasirašys administracinių pajėgumų didinimo sustarimą pirmą tokį susitarimą šios institucijos istorijoje. Paskutinis ramstis, ir čia kreipiuosi į, prates, į platesnę dalyvau auditoriją, dalyvių, kurie dalyvavo anksčiau ir tebe dalyvauja šiandieną, tai yra visi tarptautiniai partneriai. Tiek valstybės, tiek nacionaliniai parlamentai, tiek NVO, tiek fondai. šios misijos metu mums teko privilegija išklausyti e, e, patirties žmonių, kurie jau dirba su aukštąją radą. Ir dabar reikia užtikrinti, kad būtų galima sutelkti dėmesį į tas reformas, kurias jūs namie Ukrainoje pasirinksite įgyvendinti. Nes Reikia pasakyti, kad ši transformacija nebus nei lengva, nei paprasta. Todėl reikia labai daug paramos iš įvairių partnerių, kurie galėtų koordinuoti savo veiklus, veiksmus ir kad e, nešvaistytų darbo, nes net, nedarytų to paties ir tik, tik panaudotų išteklius, tik panaudotų savo gerą valią, kad būtų galima pasiekti kuo geriausių rezultatų ir pasiekti mūsų siekiamų tikslų. Tokios būtų mano įvadinės pastabos. Ir dabar susidomėjimu klausysiu to, ką turės pasakyti dviejų savęs institucijų atstovai, kurie padės šiose procedūrose. Taigi, teiksiu žodį ponai Helga Schmidt, kuri yra Europos išorės veiksmų tarnybos atskiros pavaduotoja. Ačiū ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Man labai malonu šiandieną būti čia ir pirmiausia, norėčiau pasveikinti šios Ukrainos savaitės organizatorius manau, kad be abejo šį savaitę sustiprino Europos ir Ukrainos santykių parlamentinį aspektą. Matėme, kad vyko plačios diskusijos, buvo puikus kalbėtojai, puikus pranešėjai. Taip pat vyko daug susitikimų ir plačiau šių, šių susitikimų kontekste. Ir manau, tai yra gera proga kurti platformą, kaip Ukraina ir Europos Sąjunga galėtų gilinti savo santykius tai pagilina mūsų santykius, o taip pat ir kuria tiesiog ryšį su mūsų piliečiais. Čia savaitę kalbėjome apie teismų reformą, apie kovą su korupcija, apie viešo sektoriaus paslaugų reformą, apie decentralizavimą ir kitus svarbius klausimus. Ir kaip ką tik sakė pirmininkas Koks, Ukraina pati turi nutarti, kaip e, šias reformas vykdys. Ukrainiečiai turi prisimti atsakomybę už šios procesus. Mes iš atsakomų tarnyboje visiškai su jumis sutinkame. Reformos yra būtinos, gybiškai svarbios tam, kad būtų galima užtikrinti gyvybingą ir tvarią demokratiją. Žinome, kad institucijų reformos demokratijos perinamame laikotarpį yra labai stingas dalykas Ir būtent dėl to yra svarbios gairės, kurias jūs, ponė pirmininkė, pateikėte po misijos į radą. Mes pripažįstame šį dokumentą svarbą ir be abejo, be abejo, rada džiaugsis ir ES parama reformoms, tačiau be abejo ši parama bus vertinta ir plačiau. Mes, žinoma, vertinsime rekomendacijas ir vertinsime, kaip galime mes kuo labiau prisidėti, kad padėtume Ukrainai žygti toliau. Ukraina yra ES esminis partneris, taip pat ir kaiminysis politikoje, taip pat ir regioniniu lygiu yra labai svarbus partneris, ką ir parodo šios savaitės rengimas. Ir Europos parlamentas parodo tai, kaip galim plėtoti santykius su Ukraina, kurie buvo galiu išplėtoti nuo praėjusių metų. Mes kitame keisti savo politiką, dėl labai diferencijuoti Siekima užtikrinti, e, kad būtų daugiau dėmesio skiriama saugumo klausimams, taip pat ir ekonominės klausimams. Taip pat džiaugiamės, kad Ukraina įsitraukia į konsultacijos procesus ir lauksime tolesnių diskusijų, kaip būtų galima įgyvendinti pasiūlymus. Mes ir toliau dirbsime rytų partnysės srityje, sieksime sutvirtinti darbo tvarkę ir užtikrinti mūsų partnerių atsparumą reikia gerinti dvišalį bendradarbiavimą, tačiau nemažiau svarbu yra neapleisti to įtraukiančio aspekto rytų partnerystėje, nes rytų partnerystė apima šešias partnerius. Ukrainos visuomenė, kaip ir kitų partnerių visuomenės, turi gauti tiesiog apčiupiamą naudą iš bendradarbiavimo. Todėl reikia desnių įsipareigojimų iš visų pusių, kad būtų galima tai ištikrinti kad būtų galima eiti toliau, reikia imtis politinių veiksmų, politinių žingsnių ir sprendimo dirbti kartu. Dėl to norime, kad vidaus politinės sutarimai būtų kokčiau išspręsti, kad Ukraina galėtų tęsti tą puikią pažangą, kurią jau padarė per prasus 14 mėnesių. Tai yra esminės svarbos dalykas. Negalim leisti, kad interesų grupės ir politiniai žaidimai tam trukdytų. Ir manau, ypač dėl to mūsų posėdžiai, kurie vyko ir vakar, buvo labai labai svarbus. Negalima dabar sustoti, tą noriu pasakyti. Ir rados vaidmuo čia yra didžiulis. Parlamentas turi užtikrinti vyriausybės atskaitomumą ir priimti veikiamus įstatymus bei reformas, kurie taps pagrindu transformacijoms. Norėčiau pasakyti, kad ES šios veiksmų tarnyba bei Vyriausiai galiotinė yra įsipareigoja remti Ukrainą šioje kelionėje. Pone pirmininkė, mes tikrai krausime savo akumuliatorius ir padėsime. Ukraina jau pasiekė įvairiausius ES instrumentus, kurie gali paremti. Taip pat yra e, bendramas sutartis, tai skaitant ir DCFTA. Yra ir kitus sutarimų, dėl kurių buvo derimasi jau seniai su Ukraina. Ir Ši priemonė kol kas taikoma nepilnai, bet greit įsigalios pilnai. Tačiau, kad Ukraina galėtų tikrai panaudoti šios turimo naudą, ji tikrai turi paskubinti reformas. Taip pat mes judame vizų režimo liberalizavimo kryptimi ir suprantu, kaip tai yra visiems svarbu. Visi dalyviai apie tai kalbėjo per, per savaitę. Norėčiau pasakyti, kad Ukrainos įsipareigojimai kovoti su korupcija ir imtis to atimiausių metų leis komisijai rugsėjo mėnesį patvirtinti teigiamą ataskaitą. Jo vertinimo darbai yra baigiami ir komisija ruošia teisėkos iniciatyvas. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad ES ir toliau liks įsipareigojusi ir rems Ukrainą saugumo srityje. Mes esame pasiunta patarėjų misija, kuria yra išplisti galiojimai, jie teikia strateginės konsultacijas ir taip pat remia civilinės, saugos, civilinės saugumo reformas Ukrainoje. ES ir toliau rems Ukrainą, tačiau dar kartą pasakyti, kad, žinoma, mūsų parma negali atstoti politinės valios. Negalime padaryti to, ko prašys piliečiai Žinoma, padėsim kiek galime, žinoma, bus skiriamos lėšos, taip pat ir konsultavimas. Kartais sakoma, jog rytų partnerystė nėra pakankamai išplėtota sistema to, ir netinka tokia šaliai kaip Ukraina, kuri turi daugiau ambicijų. Tačiau aš pasakyti, kad asociacijos sutartis, kuri traukta į DCFT, numato, kad Ukraina galės tapti tikrai europietišką šalimi. Ir Ukrainoje turėtų veikti rinkos ekonomika, gerai veikti viešas sektorius ir veikti demokratinės institucijos. Taip pat vizų liberalizavimo sistema turėtų greitai leisti ukrainiečiams lankytis ES neprašant vizus. Tai tikrai yra reikšmingi dalykai ir manau, kad reikės skripdėmėsi. Berots vakar per vakarienę buvo atkreiptas dėmesys ir aš norėčiau tikrai pantrinti jos pasakymams. Taip pat norėčiau pasakyti, kad žinoma lieka ir Ukrainos sunkumai bendraujant su Rusija, kurie veikia mūsų bendravimą su Ukraina. Čia taip pat paminėtinas ir Krymo bei Sevastopolio aneksijos problema, taip pat nuolatinės problemos Ukrainos rytuose. Norėčiau pasakyti, kad nebus grįžta prie prastinių ES ir Rusijos santykių, kol nebus rastas sprendimas šiai kriziai. Kaip matote, mes esame prieėmę mažasias priemonės Rusijai, mes taip pat remiam Ukrainą ir kitus kaimynus ir tai yra aišku ženklas, kad esame įsipareigoję dirbti šioje srityje. Turi būti pilnai įgyvendyti Minsko sustarimai, tai yra tas dalykas, pagal kurį matuosime į pasiekimą, turi būti išpėstos visos užsienio pajėgos ir turi būti gražinta Ukrainai iš sienos kontrolė. Tačiau reikėtų užtikrinti, kad abi pusės dalyvautų pilnai gyvendinant susitarimą. Suprantu, kad gali būti sunku e, siekti kompromisu tuomet, kai paliaubos krizė pažydinėjimas yra, tačiau Minsko susitarimai yra geriausia galimybė atkurti Ukrainos suverenitetą ir kontrolę Donetsko ir Luhansko srityse. Būtent todėl mes nuolat prašome Ukrainos kiek įmanoma dirbti iš savo pusės šioje srityje. Žinoma, niekas negali sakyti, kad Ukraina nepadarė visko, ką gali, kad taikos tarimas veiktų. Mūsų pozicija yra labai aiški ir mes suprantame didžiulius sunkumus, kai su Ukraina susiduria. Ir aš visuomet pabrėžiu šį, šį dalyką, dialogą su trečiosiomis šalimis, nes kartais už Europos Sąjungos ribų tai yra nelabai gerai suprantama. Tačiau dar ką norėčiau pasakyti, kad mes raginame Ukrainą taip pat prisimti įsipareigojimus ir parodyti lyderystę. Net ir kai bus įgyvendyti Minsko sutarimai, lieka Krymo ir Sevastopolio klausimas. Matome, kad per du metus šiame pusėsalyje parastėžė žmogaus teisų padėtis, tai mums kelia dar daugiau nerimo. Turbūt nereikia ir kartoti, kad ES nepripažįsta neteisėto aneksavimo ir, ir, ir taip pat ketina ir toliau taikyti nepripažinamą politiką. Žinau, kad parlamentų nariai ir rados nariai greitai vėl susitiks į penktąją e, asamblėją Jūtuprinės parlamentų ir ten taip pat bus galima įdomi diskutuoti apie, apie parlamentų vaidmenį bendrabiaujant Europos parlamento veikla, strinant iš jūsų aukštąją radą, yra puikus pavyzdys, kaip galima stiprinti santykius. Žinoma, efektyvus, veiksmingas parlamentas, stiprus parlamentas yra esminės svarbos institucija tam, kad, kad Ukrainai gerai, gerai sektus, baigtų reformos ir mes, žinoma, linkime kuo daugiau sėkmės. Labai ačiū, kad išklausėte. Thank you very much indeed for... Ačiū už šį pasisakymą, kuriame mm, pristatėte nemažai mūsų laukiančių klausimų. Ir kalbant apie šį e, aspektą reformų procesą ir Verhovnos rados e, įsipareigojimą, džiaugiuosi už jūsų pažadus, kad sieksite užtikrinti e, geriausiai manoma kelią. Ir žinoma, E, patarimas e, nepaleisti iniciatyvos iš rankų šiuo metu tikrai yra labai svarbus. Žvelgiu į poną Samurak ir atsiprašau, kad nepristačiau jūsų, pristatydamas visus kalbėtus ir be abejo jums taip pat bus suteiktas žodis. Dabar noriu suteikti žodį ponui Plenkovičiui, e, kuris yra parlamento asociacijos komiteto pirmininkas Rūgėtų su ponu Semerak ir noriu paraginti jį pristatyti Europos parlamento vertinimą ir požiūrį į tolimesnius mūsų santykių etapus. Ir e, pasitelkiant taip pat ir poreikių įvertinimo ataskaitę. Ačiū, ponė. Koksai, gerbiamas Verhonos Rados pirmininkė, Vladimirai, ponė Šmit, ačiū už tai, kad pristatėte mūsų laukiančius iššūkius saugumo ir gynybos rytyje, santykiuose su Ukraina. Noriu padėkoti ir už labai vertingus šio ryto susitikimus neoficialiame asociacijos komiteto posėdėje gerbiami Rados nariai, gerbiami Europos parlamento nariai, nacionalinių parlamentų nariai. Mm, noriu kreiptis ir savo pirmtakus, poną Sievecą, poną Koval, dėkoju visiems už tai, kad net trečią dieną išėlės ir toliau domitės Ukrainos klausimais. Tai precedento neturintis renginys mūsų institucijoje, tai yra politinio pripažinimo renginys, vienos šalies svarbos pripažinimo renginys, taip pat mūsų darbas paremtas svarbiausių principų, solidarumo principų, e, tų šalių atžvilgių, kurios yra aiškiai pasirengę įti Europos keliu. Po susitikimo pirmąją dieną ir ypač vakar, e, po aukšto rango pareigūnų dialogo, turiu pasakyti, kad tai buvo galimybė pasikeisti patirtimi nacionalinių parlamentų nariams, Europos parlamento nariams, dar, pareigūnams, nevyriausybinio organizacijų atstovams ir tai užtikrino darbui palankę aplinką ne tik tarp dviejų parlamentų narių, bet taip pat ir tarp pačių Ukrainos parlamento narių ir taip tikrai didelė visų įvykusių pokalbių ir susitikimų nauda. Pažangiausios darbo praktikos pavyzdžiai Europos parlamente ir nacionalinėse parlamentuose ir jų sklaida, dalymasis patirtimi su kolegomis iš Ukrainos buvo tai, kas vyko per pastarąsias dvi dienas. E, visi gavote informaciją apie Ukrainos renginių savaitę. Ta informacija parengėme draugės su kolegomis, kurie labai daug dirbo pastaruojusiais mėnesiais. Ir ta informacija atitinka poveikių vertinimo e, misijos ataskaitą, kurią rengė ponas Koksas su įvairiais specialistais. Ten yra ir visų pašnekovų Ukrainoje indėlis ir toje ataskaitoje aptarti aptartos ir pristatytos 52 rekomendacijos. Manau, kad tokiu būdu užtikrinama, kad procesas kad proceso savininkais jaustųsi visi. Tai bendri veiksmai, tai nėra kaž, kažkas už, už, iš svetur bandantis primesti kažką. Čia yra pažangiausių metodų ir praktikos pavyzdžių apžvalga, taip pat siūlymai, kuria kryptimi reiktų eiti, kaip e, pirmininkas Groisman sakė, tai rekomendacijos, kaip užtikrinti, kad Verhovna Rada taptų vakarietiškų veiksmingai veikiančių parlamentų, tai aktualu ir mūsų gebėjimų stiprinimo programos kontekste, taip pat vertinant visus veiksmus, kurių imasi parlamentas. Dar vienas labai svarbus dalykas. Visos rekomendacijos yra ne tik išdėstytos popieriuje, bet jos siejamos su mūsų pasirengimu, parlamento tarnybų pasirengimu e, skirti reikalingas e, reikalingus finansus, kad jos būtų gyvendintos. Kai tik tai suplanuojama kokia nors konkreti veikla e, kelio gairių plane, kai tik tai tokie planai atsiras, e, bus skiriamos lėšos iš demokratijos paramos grupės, kad Ukraina būtų vienu iš mūsų darbo tarkės prioritetų. Man atrodo, kad po šios Ukrainos renginių savaitės mes turėsime darbo iki šios kadencijos parlamento pabaigos. Ir tai logiška, manau, kad turėtumėm skirti savo pakankamai laiko ir šį partnerystės ir dvinių projektą turėtume įgyvendinti draugės nacionaliniais parlamentais. Svarbiausia politinė atsakomybė, kaip sakė e, vadovas Groisman, e, Rados atstovai, be jūsų dalyvavimo šio projekto negalėtų būti. Visada kalbame kad reikia remtis principų daugiau už daugiau, kai kalbame apie e, kaiminystę, apie plėtros procesą ir be bejonės mes esame įsipareigoję šiam procesui ir gebėjimų, o gebėjimų kūrimo programa bus įgyvendinama e, sklandžiai, veiksmingai ir ją atitinkamai pritaikant. Noriu dabar aptarti išvadas padarytas įvairiose įvykusiose diskusijose. E, vykdomosios ir įstatymų leidžiamosios valdžios valdžių ryšiai. E, diskusijos pagal, diskusijose pagal šią temą buvo galimybė pasidalinti išmintimi dalyvavo kitas buvęs Europos parlamento pirmininkas, ponas Buzek, jis yra didelis Ukrainos draugas. Ir šiuose diskusijose aptarėme keletą aspektų. Visų pirma, reikėtų išsiaiškinti, kaip e, tvirt, didinti e, vykdomosios ir e, įstatymų e, leidybos valdžių e, koordinavimą. Galbūt reiktų užtikrinti rados ir ministrų kabineto geresnį darbą. Ir išsiaiškinti, kaip komisija ir parlamentas galėtų pasitarnauti užtikrinant tą paskatų ir kontrolės sistemą. Taip pat norime kolegoms iš Ukrainos pasiūlyti galimybę pasinduoti pažangiausią patirtimį rengiant teisės aktus ir, ir galvoti apie tai, kaip padidinti tam tikro pasiūlymo matomumą, kai turi politinę politinį pasiūlymą, idėją, reikia nepamiršti visų jos įgyvendinimo etapų ir būtų naudingiausia renkti žaliasias knygas, baltasias knygas, komunikatus, kad visi dalyvaujantis veikėjai ir suinteresuotų grupių atstovai būtų tinkamai traukti į vairius įstatymų leidybos etapus ir draugės su poveikio vertinimu, manau, tampa aišku, kaip įgyvendinti įstatymą ir kokių, kokio poveikio, kokio jo poveikio tikėtis, kokių finansinių pasiekmių ir, ir, ir kokio poveikio institucijoms tikėtis. Europos parlamentas galėtų, galėtų prasidėti stiprinant Verhovnos rados komitetų darbą ir teisėkros procese ir prižiūrint vykdomąją valdžią Ir to galima būtų pasiekti, sukuriant neoficialų tinklą tarp Europos parlamento ir Verhovnos rados komitetų pirmininkų. Jūs žinote, kad e, nemažai parlamento, Europos parlamento komitetų praeisiais metais lankėsi Verhovnoje radoje, aš pats dalyvavau net keliuose tokiuose vizituose, buvo užmėgsti ryšiai ir e, tikriausiai matėte, kad mūsų kolegos tikrai buvo labai e, aktyviai įsitraukė į šį darbą. E, jūs galite apsispręsti, kurie komitetai turite bendradarbiauti. Jūsų komitetai yra 28, pas mus 20. Tai yra nacionalinis sprendimas, bet kartais e, bendradarbiavimo suvienodinimas yra geras dalykas. Taip pat surinkėme seminarus Kijeve, rengė, rengėmės organizuoti seminarus Kijeve ir Briuselėje atinančiais mėnesiais ir pasikeisti pažangėją praktiką. Parlamento vaidmuo biudžeto cikle. E, kaip girdėjau, šiais klausimais kalbėjo svarbiausi, įtakingiausi parlamento nariai, kurie kasdieną uh, kasdienėme darbe užsijima šiais klausimais. Parlamentas turi realių galių biudžeto tvirtinimo procese. Tai sustruktūrizuotas, labai atidžiai apmastytas procesas su griežtai numatytais terminais. Ir to, tokia struktūra gali būti naudinga ir Ukrainos parlamentui, nes tai parengtų jūs visiems kitiems aspektams, e, priderinant savo sistemas prie, pavyzdžiui, Europos semestro ir kitų procesų, kurie apima daugiau nei vieną asociacijos sutartyje numatytus įsipareigojimus. Galbūt reikėtų taip pat e, įdėkti nuomonių ir pranešimų referentų sistemą, tai būtų naudinga. Atvirumas, skaidrumas ir atskaitingumas ir parlamento atstovaujamasis vaidmuo. Šiais klausimais tikrai galėtume jums nemažai pagelbėti ir manau, kad administracinių susitarimo turinys, kurį, turiu manį susitarimą, kurį pasirašys ponas Lišinski ir mūsų generalinis sekretorius Velė, yra tikrai naudingas. Elektroninio komunikavimo sistema, elektroninio parlamento svetainė, Taip pat informacijos technologijų panaudojimas Verhovnoje Radoje galėtų būti mm, padidintas, pritaikius konkrečius pasiūlymus ir iš, tikriausiai girdėjote mūsų generalinio sekretoriaus e, pasisakymą vakar, kuris labai skaidriai pristatė, kaip tą darbą galima būtų atlikti. Svarbiausias dalykas čia, žinoma, yra bendravimas su piliečiais. Praėjus dviems metams po Maidano įvykių ir atsižvelgiant į tai, kad beveik pusė jūsų parlamento yra naujai išrinkti nariai, tai atsir, kurie iškilo į viešumą po to prasidėjusio e, visuomenėje judėjimo iš e, apačios į viršų. Visą tai užtikrina dalyvaujamąją demokratiją. Vakar po pietų buvo surinktas dar vienas svarbus atviras parlamentinio asociacijos komiteto renginys. Ir Ostap, Ostapas e, aktyviai organizuoja savo partijos veiklą šiais klausimais Kijeve ir kai lankėmės Kijeve, galėjome e, įsitikinti, kad ir įvairios profsąjungos organizacijos turi galimybę išsakyti savo nuomonę ir tai užtikrina atvirumą ir skaidrumą ir čia dar galima būtų siekti pažangos. Yra E, siūlymas imtis konkrečių klausimų, kuriuos e, iškelia individualūs piliečiai. Pas mus šiuos klausimus svarsto e, peticijų komitetas. Jis priima individualių Europos piliečių užklausas klausimus ir galbūt tokį modelį, tokio modelio dėgymą rado taip pat galėtų pasvarstyti pažangiosios praktikos metodai suderinant nacionalinius teisės aktus su ES teisynu. Tai dar viena diskusija surenkta vakar po pietų, jam pirmininkavau čia e, draugę su Ostapu. Manau, kad tai buvo vienas svarbiausių vienas svarbiausių diskusijų ukrainiečiams, nes buvo kalbėta apie teisino perkelimo kelio gairių planą. Teisinė yra ir pirminės, pirminiai ir antriniai ES teisės aktai bei teisminės praktikos sprendimai ir priimti, perimti visą šį teisiną yra tikrai nemenka užduotis, bet nemažai šalių tai pada, da, padarė pastarosius kelis metus. Uh, E, Lenkijos patirtį labai iškalbingai pristatęs ją seksarijus Volski ir ambasadorius Tominski ir tai tikriausiai buvo labai naudinga, nes e, dėl Lenkijos e, artimumo ir, ir dvišalių santykių ta patirtis jums tikriausiai naudinga. Kai, kai mes vykdėme Kroatijos stojimo dėrybas, E, mes taip pat atlikome visą šį darbą ir mūsų patirtis yra labai nesena. Visos ministerijos turėjo atlikti labai didelį darbą, parlamentas už, turėjo užtikrinti kontrolę. Tai nepaprastai reikėjo viską išversti raštu, tai brangus. E, užsiemimas, šimta, tai yra 120 tūkstančių puslapių teisės aktų, tai reiškia, kad administracija turi dirbti labai sistemingai, bet mes galėjome remtis labai kruopšiamis ES institucijų gairėmis. Ir, ir turiu pasakyti, kad to, ką randate duomenų bazės internete, nepakanka, nes teisinas keičiasi, E, viskas eina priekin ir dažnai šiame darbe reikia ne tik parlamento, tarybos, komisijos, teismo, bankų vertimo tarnybų paslaugų, bet svarbu užtikrinti, kad visas darbas būtų atliekamas laiku ir kad būtų užtikrintas darbas ir su uh, E, komitetais, taip pat, kad būtų visą laiką palaikomas ryšys su komisija, teisės aktų harmonizavimo procesas. Parlamentas turėtų nepamiršti, kalbant apie tai, poros dalykų. Visų pirma, negalite tapti tik tai ant spaudavimo mašina, tik tai dėti ant spaudus patvirtinančius, kad teisės aktas atitinka ES teisės aktų reikalavimus. Turėtumėte didinti savo institucijų gebėjimus, e, pasisamdyti daugiau ekspertų, didinti rados darbuotojų skaičių, administracijos skaičių, ne tik, jums reikia ne tik teisininkų, bet specialistų, kurie galėtų patvirtinti, įsitikinti, kad iš vyriausybės jūs pasikintis teisės aktų pasiūlymai atitinka konstituciją bei ES teisyną. Tokia atik, at, teisės aktų atitikties patikra ir atitikties lentelė yra labai svarbi, kad jūsų neužtvindytų taip vadinamas teisės aktų tsunamis. Mano šaliai per keletą metų teko priimti 700, beveik 700 e, įstatymų ar apie 100 tūkstančių po įstatyminių teisės aktų. Tai tikrai didelė užduotis, nepamirškite to ir e, pasitelkite kolegas, kurie gali pas, pas, pasidalinti savo patirtimi. kolegos iš Ukrainos ir Irina Gerašinko iš e, Rados Europos reikalų komiteto yra atsakinga už šių darbų koordinavimą ir tai turėtų būti jūsų prioritetu. E, parlamentinėme asociacijos komitete mes aptarėme mūsų susitikimus, aptarėme politinių prioritetų sritis reformų procese. Vienas iš jų e, įstatymų, žau teisėkuros procesas ir kiekvieną kartą e, ap, susitikdami aptarsime, kaip sekasi E, priderinti e, jūsų įstatymus prie es teisės aktų. Galbūt Ukrainos savaitę reiktų organizuoti kas pusę metų ir tuomet visos problemos išsispręstų, tačiau labiau sisteminis požiūris būtų e, stiprinti dialogą tarp partijų, užmėgsti glaudesnius ryšius su broliškomis partijomis, Europos mastu remtis pasitikėjimu, uh, kur, kurį e, pavyko užsitikrinti poveikių įvertinimo procese, kuriam vadovavo ponas Koksas ir, ir dėl kurių mes sutarėme, mūsų nuomonės neišsiskiria tais klausimais. Ir tai tikrai puikus būdas stiprinti e, dialogą tarp partijų ir siekti didesnio sutarimo. Užbaigiant, norėčiau priminti, kad ponas Koks patvirtino, kad jis yra pasirengęs ir toliau e, dalyvauti šiame darbe ir teikti savo paramą. Manau, kad pasitikėjimas tarp jo ir kolegų partnerių Ukrainoje yra tikrai didelis ir mes tuo ir pasinaudosime. E, manau, kad Europos parlamentas pamastys, kaip jūs įtraukti į tolimesnę mūsų veiklą, galbūt geriausia kai bus susitarti dėl tinkamų datų ir mums draugė vykti į Kijevą. Ir tuo tarpu draugė su kolegų pagalba pasiruošime tam vizitui ir, e, ir, ir remiantis naujų administracijų bendradarbiavimo susitarimu palengtume naują kelio gairių planą su e, pirmininko Groismano pritarimu ir nuspręsime, suplanuosime, kada reikėtų vykdyti konkrečias numatytas veiklas. Taip pat norėčiau pakomentuoti keletą politinių aspektų savo išvedose. Tai politinis procesas, e, jis vyksta gebėjimų kūrimo procese. Hmm. Aš norėčiau akcentuoti keletą dalykų. Visų pirma, E, turiu pasakyti, kad kolegos esantis čia tikrai demonstruoja didelę politinę brandą, jie taip pat akcentuoja, kad jie nori išlikti šiame politinėme procese, jie kalba apie, taip pat Europos komisija, EIVT, nacionaliniai parlamentai šį procesą remia ir mums, mes norime konkrečių rezultatų pasiekimų ir naudos ir vakar pasakęs komisijos narys labai aiškiai apie tai kalbėjo, e, konkrečiai aptarė, ko tikėtis artimiausiomis savaitėmis ir komisija parengs oficialų pasiūlymą dėl išimčių sąrašo, dėl vizų netaikymo. Jums tai labai svarbu mums, nes jei Ukrainos piliečiai pajus, kad administracinės kliūtis nyksta, manau, kad pasieksime pastaruosius du metus puoselėtų tikslų, įgyvensime mūsų užmojus. Antra, draugė su e, e, kolegomis iš Prancūzijos ir Vokietijos pagal Normandijos formatą turėtume daugiau nuveikti gyvendinandami Minsko susitarimą, bet čia taip pat kreipiuosi į Iriną, reikėtų daugiau nuveikti taikiai integruojant šiuo metu okupuotas teritorijas, pasitelkiant ES e, priemonių katalogą, taikos kūrimo pastangos, amnestija, decentralizavimas, e, socialinė amnestija, atstatymo darbai, rinkimui, e, sienų kontrolė draugė su, su partneriais bendra gynybos ir saugumo politika, e, reikia pasiekti, kad jūsų teritorija būtų visiškai integruota į jūsų konstitucijoje apibrieštas ribas. Čia turiuomenį ir Krymą, ne tik Donetską ir Luganską. Ir tai yra mūsų vienas svarbiausių prioritetų ateinančiais, bus vienas svarbiausių mūsų prioritetų ateinančiais mėnesiais. Daugybė šių konkrečių uh, E, tikslų, aspektų, kuriuos aptarėme, bus e, e, vykdomi per parlamentinės asociacijos komiteto darbą, bet taip pat norėčiau priminti vieną iš svarbių žinių, kad visa politinė hierarchija ir visas, visos politinės parlamento frakcijos šiame darbe dalyvauja. Vakar dienos susitikime tarp parlamentinių partijų su šio parlamento vadovybė. Ir taip nėra nutikę. E, santykiuose su kokia kita šalimi. Tai pradėjo precedentinis įvykis ir tai atskleidžia, kad parama jūsų europiniam projektui yra labai labai didelė ir mes turėtume tiesiog dirbti toliau siekdami pagrindinių mūsų tikslų, tai yra priesinti Ukrainą prie Europos Sąjungos. Ačiū. Thank you. Ačiū. Dėkoju ponui Plenkovičiui už visas detalės, kurias pristatėte ir kurios taip tiesiogiai susijusios su tais pasiūlymais ir rekomendacijomis, kurios buvo parengtos. Taigi laukiame tolesnio jų gyvendinimo. Ir dabar man malonu Ostepą Semeraką pakviesti, kuris yra Verhovnos Rados atstovas Europos Sąjungos Ukrainos asociacijos komiteto komitete, parlamentinės asociacijos komitete. Ačiū, pirmininkė, aš pasinaudosiu progą ir kalbėsiu ukrainietiškai. pirmininkė, Tarhovna Rada pirmininkė. Šis renginys, kuris kelias dienas vyksta Bruselėje, yra labai svarbus ir dėl to norėčiau padėkoti ponui Groismanui, Verhovnos Rados pirmininkui, taip pat Europos parlamento pirmininkui Martinui Šulciui už šią iniciatyvą pradėti tokią misiją ir šios misijos darbo rezultatas be jokios abejonės yra nepaprastai svarbus būsimam Europ... E, Ukrainos parlamentui pilietinės visuomenės reformai ir tam, kad pilietinė visuomenė geriau įsisavintų reformas. Taigi aš norėčiau padėkoti pirmininkui, taip pat Petui Koksui už visą atliktą jo darbą. Tas darbas truko kelis mėnesius Ukrainoje ir tai yra puikus pavyzdys, rodantis, kaip turi vykti toks darbas, kaip turi būti organizuojami tokie renginiai. Ir aš labai džiaugiuosi, kad ponas Koksas galėjo mus įtraukti į tą parengiamąjį darbą tam, kad e, būtų parengtas šis labai gilus dokumentas. Ir aišku, tas dokumentas nėra kokios tai instrukcijos, nėra uh, E, paliepimai, ką mes turime padaryti. Tiesiog tai yra galimybė mums geriau suvokti pačią padėtį, kokia ji yra parlamente ir patiems surasti sprendimus. Na ir tos diskusijos, kurias minėjo kolega Andrėjus Plenkovičius. Jos iš tiesų parodė, kad esame pasirengę tokiam darbui, savireformos veiksmams. Ir aš labai džiaugiuosi, kad vienas iš šio, šios ataskaitos prioritetų yra Ukrainos teisės aktų harmonizavimas ir pritaikymas. Tai be jokios abejonės yra mums prioritetas. Deja, tai netapo pagrindiniu prioritetu, bet aš tikiuosi, kad tokiu jis taps, nes turime nepamiršti, kad visa euro integracija, kuri dabar vyksta Ukrainoje, visas tas judėjimas tapo įmanomas tik tuo met, kai liaudis išsakė savo valią. Ta valia parodė Maidane ir būtent dėl visų tų prarastų gyvybių mes negalime sau leisti pamiršti, kad dabar turime galimybę sukurti naują šalę, ša, šalį, naują valstybę. Ir aš kreipiuosi visus partnerius su prašymu padėti mums paspartinti tuos darbus ir mes turime savo ruoštų suprasti, jog neturime teisės pralaimėti, mes turime išlikti nugalėtojais, tai yra būtinybė. Taip pat labai svarbu suprasti, kad dabar esame proceso viduryje, mes aptarėme uh, patlikome analizę, aptarėme ataskaitą, tačiau kol kas neturime konkretaus veiksmų plano, neturime konkrečių žingsnių, kuriuos turime žengti. Ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas ir Europos parlamento misija bus tęsiama ir, aišku, tas darbas e, turėtų būti dabar jau šiek tiek kitoks ir aš džiaugiuosi, kad e, ponas pirmininkas irgi išsakė norą toliau dirbti su Ukraina ir mes tikrai paremsime jo poziciją ir aš manau, kad šios misijos įgaliojimai turi būti tęsiami, galbūt čia turi būti pakoreguojamos užduotys, galbūt darbo tvarkė turi būti numatyti šiek tiek kitokie veiksmai ir aš labai mielai kartu su kolegomis, kolega Andrėju Plenkovičiumi per išplėstinį asociacijos komitetos valdybos posėdį, tai aptarsime. Šis asocia, šis asociacijos sutartis yra labai svarbi priemonė, leidžianti stebėti, kaip yra įgyvendinamos tos rekomendacijos ir visi pokyčiai, kurių mes siekiame parlamente. Tikimės, kad jie irgi bus įgyvendinti. Taigi aš dar kartą norėčiau padėkoti Andrėjui už uh, puikų renginio organizavimą, labai sklandų darbą šios savaitės metu ir aš tikiuosi, kad kitą kartą mes kalbėsime jau ne apie rekomendacijas, ką būtų galima pakeisti, o kalbėsime apie konkrečius pasiektus rezultatus, kalbėsime apie sėkmę naujojo parlamento sėkmingą darbą ir aš tikiuosi, kad į senąją radą žvelgsime kaip į kažkokį tai tik tai praeities dalyką. Dėkoju. Ačiū, ponai Semerak. Dėkoju Jums ir kolegoms už indėlį atliekant poreikio, poreikių vertinimus e, misijos metu Kijeve ir mes tikrai visos durys, kuria, į kurias beldėme, mums buvo atvertos, tai labai dėkojame už tą pasiaukojimą ir geranoriškumą. Dabar e, kreipiuosi į generalinius sekretorius, norėčiau pakviesti juos pasirašyti oficialų į dokumentą, kuris susijęs su administracinių gebėjimų kūrimu ir partnerystę. Man atrodo, kad iš ties tai yra puikia galimybė šiandieną man čia dalyvauti ir būti liudininku tokio veiksmo, kuris anksčiau niekada dar nebuvo užfiksuotas parlamente, kaip Europos parlamentas sustiprina savo bendradarbiavimą ar santykius su kitu parlamentu. Ir jeigu pasaulyje yra nors vienas parlamentas, kuris, ku, kuriam simboliškai ir iš esmės tai yra svarbu, tai yra santykiai su Verhovna Rada. Ponai, nežinau, ar norite ką nors pasakyti, jeigu taip, prašau. Galbūt klausas pirmasis, po to kolega. Ir lauksime e, oficialios pasirašymo ceremonijos. Ačiū, Patai Koksai. Tai iš ties yra labai jaudinantis momentas, ne vien dėl to, kad praėjo puikia savaitė ir taip pat dėl to, kad esame unikalios galimybės liudininkais, kaip jūs pats minėjote, niek, su jokių kitų nacionalinių parlamentų nesame pasirašę tokio susitarimo, bet vertinant plačiau, aš visuomet prisimenu tą Europos vėliavą, kuri buvo labai matoma Maidane, kuri rodė ne tik, kad ukrainiečiai siekia tapti Europos dalimi, ES dalimi, bet taip pat tai buvo didžiulis padrasinimas ir mums patiems. Kadangi labai dažnai mes pasimetame dienos rūpešiuose, įvairiuose detalėse, smulkmenose ir kartais neižvelgiame esminių fundamentalių dalykų. Ir kai matėme tokį svarbų dalyką artimiausioje kaiminystėje, tai buvo didžiulis padrasinimas ir mūsų darbams. Taigi mes įsipareigojame teikti administracinę pagalbą demokratijai. Vakar vyko puikios diskusijos su visais generaliniais direktoriais iš Europos parlamento, generaliniu sekretoriumi iš Verhovnos Rados ir generalinių sekretorių pavaduotojai. Taip pat dalyvaudose diskusijose kalbėjome apie konkrečius dalykus e, mokslinę tarnybą, komunikacijas, ryšius, informacinės technologijas ir dabar siekiame, kad tos puikios diskusijos taptų ilgalaikiu, in, ilgalaikiais instituciniais stabiliais santykiais. Ačiū, ponė Velė, ponas Lezinskas. Ačiū. Pone pirmininkė, koksai, Vladimirai Borisevičiau, pone Plenkovičiau, pone Velė. Uh, Norėčiau pasakyti, kad e, man iš ties labai malonu Verhovnos Rados vardu pasirašyti šį dokumentą. Buvo atliktas labai svarbus darbas, jį atliko e, ponas Koksas, nes e, tas veiksmų planas, kuris buvo rekomenduojamas, yra tikrai labai būtinas Ukrainai ir e, pono Kokso pateikta analizė ir tai, kaip jis sugebėjo mums įvardinti visas mūsų problemas, tai iš ties buvo labai didžiulė pastanga ir labai sėkmingas rezultatas. Mes turime suprasti, kad pirmąjį kartą vyksta toks renginys ir mes turime padaryti viską, kad galėtumėme įgyvendinti tas rekomendacijas ir veiksmų planą. Turime pasirūpinti, kad visą tai vyktų Ukrainoje ir esu įsitikinęs, kad mūsų parlamente, dirbant mūsų sekretoriatui, bus įmanoma tą padaryti. Aišku, dar turime aptarti tikrai nemažai klausimų. Jau pradėjome įgyvendinti šias rekomendacijas dar prieš pasirašant šį susitarimą ir aš esu labai dėkingas ponui Velė už e, šią galimybę. Dėkoju. Dėkoju. Kągi, tuomet e, pereikime prie pasirašymo ceremonijos. Hold up the, the, the signed documents there. Palaikykite dar tuos pasirašytus dokumentus, įsivaizduokite, kad esate išrinkti politikai ir nebijokite tų fotokamerų. Wonderful, thank you very much indeed. Puiku, dėkoju. Dabar e, man labai malonu galiausiai kreiptis į poną Groismaną, kuris, kurio, kuris savo pasisakymų ir užbaigs mūsų šiandienos renginį. Uh, Bet prieš tai mane šiek tiek įkvėpė tai, ką sakė Klausas Velė apie e, Europos vėliavą, kurią, kuriam yra man už nugaros. 2003 metais, kai aš pirmininkavau šiam parlamentui, buvau pakviestas į renginį Atenuose, kad pasisakyčiau dešimt įstojančių valstybių pasira e, oficialių dokumentų pasirašymo ceremonijoje. Ir pirmininkavusi Graikija tada pakvietė kiekvieną lyderį iš dešimties valstybių pasisakyti ir kiekvieną penkiolikos senųjų penkiolikos valstybių narių lyderį pasisakyti. Ir taip pat kiekvienos Europos institucijos lyderį. Tai galiausiai susidarė 28 kalbėtojai. Buvo sudėtinga popietės, įsivaizduokite, kokios tuomet buvo aplinkybės, skaičiuoji 27, 28 ir panašiai. Ir man jau teko pasisakyti į pabaigą, nes ES institucijų vadovai pasisakė pabaigoje. Ir tada aš tiesiog paklausiau savęs, kokią čia kalbą pasakyti per tas tris minutės, kai esi 27 kalbėtojas iš 28. Laimiai dauguma patyrė, patarėjų, tyrėjų, svarbių pareigūnų, kurie kalbėjo prieš mane, kalbėjo apie senovės Graikiją, demokratiją ir demokratijos šaknis. Ir aš tada pagalvojau, tai ką aš galėčiau pasakyti? Pasakyti apie tai, kas mus vienyje. Ir tada mano darbuotojai atliko šiokį tokį tyrimą ir pasiaiškino, ką reiškia Europos vėliava, iš kur yra kilusi. Tai yra ta vėliava, kuri, kurią perėmė Europos taryba 60-mečio viduryje Ir tam, kad būtų sukurtas vėliavos dizainas, buvo pakviesti heraldikos ekspertai iš septynių valstybių, kad jie pasiūlytų kelis variantus dizaino. Ir mano dideliai laimiai aš išsiaiškinau, kad šis pasirinktas variantas buvo pateiktas heraldikos specialisto iš Airijos Aš čia neieškojau kokiu tai ryšių su Airija, kaip pats, pats būdamas Airis, tačiau mane labai maloniai nustebino tas atradimas. Taigi ši vėliava, mėlynos spalvos vėliava, mėlyna spalva reiškia šiaurės dangų. Ir esame šiaurinėje, juk šiaurinėme pusrutalyje. O ratas reiškia harmoniją, darną. O žvaigždės mūsų literatūroje reiškia kvietimą nusigręžti nuo kasdienių dalykų ir pažvelgti labiau į svajonę, svajoti kartu. 12 skaičius tai yra 12 valandų ir 12 mėnesių metuose, tai reiškia tą nuolatinį, e, nuolatinę tasą. Ir tai yra, štai tokie yra Europos vėliavos simboliai. Ir tas ratas žvaigždžių ratas nėra uždaras, jis atviras tiems, kurie siekia tapti to rato dalimi. Taigi aš manau, kad tai iš tiesų turi didžiulę simbolinę reikšmę ir labai teisingą reikšmę, jeigu pamastytumėme apie tai, ką mes darome šiandieną. Ir aš manau, kad mūsų atliktas darbas pono Plenkovičiaus ir e, rinkimų stebėjimo misijos dalyvių dėka, taip pat politinių lyderių dėka Šulco pirmininko Groismano dėka buvo iš tiesų labai svarbus konvergencijos ir konsensuso kūrimo patyrimas tarp Europos parlamento ir Verhovnos Rados ir Verhovnos Rados viduje. Ir aš manau, kad šio dokumento stiprybė yra ta, kad jis niekam nepriklauso. Ji, ga, jo, jam, jo nusavybę gali perimti bet kas. Ir aš tikiuosi, kad ta vienybė šiandieną Briuselėje parodyta bus pakartota ir Kijeve. Ir aš manau, kad tos misijos Europos parlamento vaidmuo buvo kaip tokio išorinio nedidelio cheminio katalizatoriaus vaidmuo tam, kad būtų sukurta konsensuso chemija pačioje Ukrainoje. Tačiau iš tiesų, baigdamas, norėčiau pacituoti vieną įkvėpėja Žamonė, kuris pasakė, kad niekas neįmanoma be žmogaus ir niekas ne, nesitėse ilgam be institucijų. Tiesa yra ta, kad jeigu neturėtumėme realių lyderių, kurie norėtų rodyti kelią, visas, visa tai, kas prasidėjo, nebūtų plėtojasi taip, kaip plėtojosi institucijų dėka. Taigi aš norėčiau dabar apibendinantį žodį perduoti kolegai ir labai nuoširdžiai asmeniškai padėkoti ponui, kuris sėdė man iš kairės, ponui Groismanui už jo norą rodyti lyderystę, už jo norą atverti duris visur ir visiems Verhovno radoje, už jo atvirumą ir sažiningumą, kurį mes visuomet matėme. Aš manau, kad nedaug parlamentų pasaulyje taip atvirai ir nuoširdžiai pripažintų visą tai, kas, kas vyksta ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs domitės tomis transformacijomis ir taip pat norėčiau akcentuoti ir pagirti poną Groismaną už jo lyderystę ir dar pasakyti, kad jis nesiekė, kad šios reformos būtų jo reformos, jis nori, kad tai būtų kolektyvinės iš, išminties ir kolektyvinės energijos rezultatas. Ir man tai yra labai svarbu, kai žmogus supranta, kad lyderystė nėra nuosavybė, lyderystė tai yra galimybė nubrėžti tikslus ir jų siekti. Taigi, šiais žodžiais, ponia Grois, mane ir norėčiau dabar pakviesti pasisakyti jūs ir oficialiai užbaigti Ukrainos savaitę Europos parlamente. Ačiū. Dėkui, e, Valmi Šanonai, pane. Labai ačiū. Dėkuoju, ponė pirmininkė Koksai. Dėkuoju, gerbimieji kolegos. Man didelė garbė. Šiandieną dalyvauti šioje sesijoje. Buvo didelė garbė dirbti kartu su jumis šias tris dienas. Tačiau, žinoma, mes kartu dirbome ir anksčiau. Ir ši, Europ... ši Ukrainos savaitė Europos parlamente, ši iniciatyva tapo proga kolegoms iš Europos ir Ukrainos nutiesti bendravimo tiltus. Tiltus, kurie dar iki vakar neegzistavo. Dabar, šiandieną mes jau veiktus daug geriau suprantame. Mes daug geriau suprantame, kokia yra Ukrainos padėtis. Ir dabar mes esame labiau pasirengę suvienyti jėgas, spręsti tiems iššūkiams, kurie šiuo metu kyla Ukrainai. galbūt spės tuos iššūkius, kurie jau nebekyla kitoms ES valstybėms. Na, aš nenoriu kalbėti labai daug. Čia noriu pasakyti, na vis tik noriu išsakyti, kaip, kaip aš jaučiuosi šioje sesijoje. Noriu pasakyti, kad mūsų šalis sudarė su didžiulėmis problemomis iš išorės. Čia vis pirma kalbu apie saugumą, apie teritorinį vientisumą. Tačiau yra ir vidaus problemų, nacionalinių problemų. Čia kalbu apie ekonomiką, apie teisinės sistemos problemas, kalba apie tai, kad reikia efektyvių priemonių kovai su korupcija. Visam tam reikia turėti visų pirma bendrą vaizdą, ką reikia pasiekti, tik taip galim pakeisti mūsų gyvenimus. Ir reikia imtis tų užduočių, kurias mums kyla. Pirmiausia, reikia diagnostikos, reikia analizės, kad būtų aišku, ką reikia pakeisti. Jau nekartą esu pabrėžęs, kad mano galva vienas, viena didžiausia problema Ukrainoje tai yra institucijų silpnumas. Valstybinės institucijos na, netinkamai vertina tikrovę, neįvertina ekonominės situacijos. Taip pat reikia pokyčių teisinėje sistemoje, kad piliečiai ją pasitikėtų. Reikia reformuoti viešai sektorių, šias tarnybas reikia decentralizacijos, reikia plėtoti demokratiją. Ir, tačiau visa tai, visų šių reformų sėkmė priklauso nuo atlikėjų, nuo vykdytojų profesionalumo. Žinoma, matome, kad ne visos reformos vyksta sėkmingai, ne visuomet visuomenė mato, kad reformos vyksta. Dėl to visuomenė nusivylusi. Galbūt, kad visuomenė nusivylusi, nepaiso to, kad reformas vyksta, tad galbūt mes netinkamai nustatėme savo tikslus, galbūt netinkamai reaguojame į visuomenės poreikius, galbūt netinkamai reaguojame į krizę. Ir kaip galima geriau vykdyti reformas, kaip geriau reaguoti į iššūkius. Juk neįmanoma tai padaryti pagal senąją sistemą, pagal senas žaidimo taisyklės. Čia yra tiesminiai dalykai, kuris reikia atsižvelgti, nes kartais vis dar pasukama senuoju blogoju keliu. Reikia, kad sprendimai tikrai būtų geri ir tik tai patenkinti visuomenę. Žinoma, veikia, veikia įstatymų vykdomoji valdžia, veikia teisminė valdžia, tačiau ką daro įstatymų vykdomoji valdžia? statymų leidžiamoji valdžia turi pakeisti sistemą, pagal kurią veikia teisminė valdžia ir statymų vykdomoji valdžia. Būtent dėl to mums čia reikia profesionalų. Mums reikia užtikrinti, kad įstatymų leidžiamosios valdžios darbas būtų kokybiškas. Ir čia mes galime bendarbiauti. Dėl to dėkojame už bendarbiavimą ponui Koksui, ponui Plenkovičiui. Dėkojame ir pirmininko Šulco visiems patarėjams, padėjėjams, kurie dirba mūsų labai. Dėkoju visiems Europos parlamentarams, kurie padeda Ukrainai. Nes šioje srityje reikia daug padaryti. Ir būtent čia įstatymų valdžiamojo valdžioje gali prasidėti reformos Ukrainoje. Dėl to ši institucija turi tinkamai reaguoti į iššūkius ir turi parodyti, kaip šalyje galima pakeisti veikiančius mechanizmus ir priartėti prie demokratijos. Reikia reformuoti šalies vykdomąją valdžią. Dešimtis metų nebuvo reformuojama. Ir sistema, kur iki šiol naudojama, yra neadekvati. Taip pat reikia keisti ir teisminę sistemą, reikia efektyvios reformos. Reformos negali vykti vien tik reformų vardan. Mums taip pat e, rūpi ir rezultatas. Ir tik tuomet Ukraina gali tapti modernę europinę valstybę. Manau, kad mūsų planas yra geras, tačiau reikia dar ir tą gerą planą gerai gyventi. Būtent dėl to džiaugiamės bendromis pajėgomis parengtomis gairėmis, rekomendacijomis. Ir žinoma, reikia ir politinės valios. Reikia prisimti atsakomybę už šį planą ir jį gyvendinti nebejoju, kad štoje radoje visi frakcijų pirmininkai, visi vicepirmininkai, visi vadovai dirbs kaip viena komanda ir atliks reikiamus pokyčius ir sugebės užtikrinti reformas, kur reikia visą krinas visuomenį. Juk mes atvėrėme ne tik duris, mes atvėrėme ir savo širdis, mes esame atviresni Europą ir tikimės, kad tai bus jaučiama. Štai buvo kalbama apie bevizį režimą. Ta siena, ta vis dar likusi geležinė uždanga turi griūti. Neturi likti barjerų tarp Ukrainos ir Europos. Ukraina turi grįžti į Europos šeimą. Taip pat tik užtikrinti taiką Europoje, Europos kontinente. Negali tęstis karas. Toks karas, kuris dabar, kuris dabar vyksta Ukrainoje, ukrainiečių karas prieš ukrainiečius, to negali tęstis. Tai mums didžiulis iššūkis. Yra nuomonių, kad Europa jau pavargo nuo Ukrainos. Ne. Europos parlamentas nėra dar pavargęs nuo Ukrainos, kaip sakė pirmininkas Šulcas vakar. Tačiau iššūkiai, kuriems kyla, reikalauja, kad liktume stiprus. Tai noriu pasakyti, kad visi Ukrainos parlamento darbuotojai, visi pirmininko pavaduotojai turi įsipareigoti dirbti kartu. Nes tik mūsų sprendimai spręs tai, kaip, Euro, kaip Ukraina atrodys ateityje ir tai, kaip padaryti greitai. Reikia kurti naują sistemą, naują šalį, kur, kuri veiktų geriau. Aš renkuosi tokį kelią, aš renkuosi institucijų stiprinimą, renkuosi profesionalumą, ir renkuosi tokią, tokią sistemą, kuri galės užtikrinti reikiamas reformas. Dar kartą dėkoju pirmininkui Šulsui, dėkoju asmeniškai Andrėjai, dėkoju taip pat ponui Koksui. Ačiū Jums labai už jūsų darbą, už jūsų pastangas. Ir norėčiau pasakyti, kad jums, jūs tai prisimėte kaip asmeninę užduotį, ne tik kaip savo eilinį darbą. Ir dabar manau, kad kartu su Europos bendruomenė mes galėsime imtis veiksmų, imtis veiksmų kartu. Be abejo, mums dar reikia sustikti ir kartu imtis šių užduočių įgyvendinimo. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms. Tikiuosi, kad visi toliau dirbsime kartu ir tikiuosi, kad visi kartu pasieksime sėkmės. Nebejoju, kad mums kylančias užduotis labai svarbu aptarti. Būtent todėl labai svarbi yra tokių susitikimų tradicija. Labai svarbu sustikti, aptarti darbo tvarkės, nes tik taip galėsime priimti gerus sprendimus. Ačiū. Mes tikrai pasieksime sėkmės. Taigi, tuo baigsime mūsų sesiją. Tie, kas grįž keliausiai į Ukrainą po pietų, ir kurie keliaus toliau reformų keliu, noriu palinkėti gero kelio ir slavą Ukrainai.